Pone kolegė Kiengė paprašė žodžio. Kolegė Morais. Morais. Chairman, uh... E, pirmininkė, pagal 11 taisyklės antrą punktą e, noriu pasisakyti, narių elgesys pagrystas turi būti e, abipusė tarpusavio pagarba, reikia laikytis taisyklių, kurios egzistuoja ponas Janus Kornmikiai E, pasisakė per ankstesnės diskusijas, girdėjome antisemitiškus, rasistinius pasisakymus ir neturėtų mūsų kadencija prasidėti tokiu elgesiu. Norėčiau paprašyti, kad būtų e, parlamento tarnybų imtasi atitinkamų uh, E, veiksmų Cecil Kiengi, e, narė, sėdinti šalia manęs, e, taip pat nu, pritarė mano mintims. Frau Kolin Kiengi. Sì, eh, l'intervento di questa mattina dell'onorevole. Taip. Ponas Korvin labai Korun šiandien pasisakė E, taip kad turinys tos kalbos e, pakenkė mūsų parlamento rūmui, įžeidė parlamentą ir pažeidė Europos Sąjungos dvasę. Ir tai prieštarauja 11 taisyklės antrai daliai pagal kurią nereikėtų žaidinėti žmonių, kurių odos spalva yra kitokia, bet jis įžeidė visus mūsų institucijos vertybės, kurios yra lygybė ir orumas visiems. Dėl to norėčiau paprašyti, kad būtų e, jo atžvilgių pritaikytos tam tikros sankcijos. Šiuose rūmuose mes turime pradėti labai rimtai kovoti prieš bet kokias diskriminacijos ir rasizmo apraiškas. Ačiū kolegė Kengė. Pirmininkas bus informuotas apie jūsų pastabas. Dabar komisijos ir tarybos pareiškimai dėl mokėjimų padėties ES biudžete, atsižvelgiant į precedentą neturintį didelį neįvykdytų įsipareigojimų kiekį. Atleiskit, aš dabar nebepriimsiu daugiau jūsų prašymų pasisakyti dėl darbo tvarkos. Klausimas? Ačiū, ponia pirmininkė. Manau, kad e, prie šių dviejų pasisakymų nėra ką pridėti, todėl aš nieko ir nebepridėsiu, pritariu jiems, tačiau vis dėlto norėčiau paprašyti e, nebaigti tuo, kad jūs pasakote, jog esate informuotas, tačiau imtis tam tikrų žingsnių, juo labiau, kad šis susirinkimas to nusipelnė. Pone Kolega, jūs nesate naujokas e, Europos parlamente, pirmininkas informuotas apie pasisakymus ir jis turi teisę e, padaryti išvadas ir imtis sankcijų. Tokia yra